Dėkuoju, atsiprašau, kad e, šiek tiek vėluojame. E, dabar persime prie 11 darbo atvarkės e, punktų. Rumunijoje ir Vengrijoje kylančios sisteminės problemos su struktūriniams fondams taikant pasidalymą valdymą posėdėje dalyvauja e, komisijos nariui, nu, nariai atstovaujantis generalinis e, direktorius. Rumunijoje ir Vengrijoje kyla problemų dėl struktūrinių fondų Yra teisės aktų, kurie yra um, skirti um, korumpuotiems politikams, kurie, kurių galiojimai buvo sustabdyti. Kalbėsime labiau, ko gero, apie Rumuniją. Ir apie Vengrijos metro situaciją. Padiskutuosime apie tai, kokiu veiksmu ėmėsi komisija. Taigi e, yra gana aiškus Vengrijos atvejais, bet e, taip pat ir e, problemų keliančios sisteminės, keliantys sisteminiai klausimai Rumunijoje. Aš pamenu, kad 2011 metais jau kilo problemų ir mūsų komitetas jas aptarė. Buvo klausimų dėl konkursų Suteiksiu žodį generaliniam direktoriui. Dėkoju, labas rytas, ponė pirmininkė. Aš iš karto perėsiu prie tų klausimų, kuriuos ką tik paminėjote. Pradėsiu nuo Rumunijos ir Pasakysiu, kad šiuo metu teisės aktuose pokyčių nėra. Praėjusią savaitę komisija patvirtino paskutinę bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo ataskaitą skirtą Rumunijai. Taip pat šis dokumentas buvo skirtas ir Bulgarijai. Aš nesu atsakingas už šį pranešimą. Vicepirmininkas Timermansas yra už e, jį atsakingas ir norėčiau tik paminėti tai, ką jis jau gana aiškiai iš, įvardijo, pristatydamas e, šį dokumentą ir jo turinį. pristatysiu tai, kas buvo pasakyta apie Rumuniją. Pastarasias dvi savaitės. Pranešime skirtame Rumunijai yra pabrėžiama, kad Rumunijoje yra pasiekta nuolatinės, kad yra vyksta nuolatinė pažanga bet taip pat reikėtų pabrėžti ir tai, kad komisija teigia, kad pažanga turi būti negrįžtamojo pobūdžio. Tai pasakytina ypač apie Rumuniją. Na, kalbant apie apie dviejų skubos potvarkių projektus. Apie juos yra rašoma bendradarbiavimo ir patikros mechanizmo pranešime. Aštuntame puslapyje Tame dokumente yra rašoma, kad tie du potvarkiai buvo pasitelkti e, vyriausybės sausio 8 dieną ir jie galėtų būti naudingi kovojant su korupcija. Taip pat šie pokyčiai buvo paminėti ir 13 puslapyje. Ten labai aiškiai rašoma, kad tik galutinė šių potvarkių versija, kuriai bus pritarta, turi, turės būti a, išanalizuota ir ją turės būti atsižvelgta. Taip pat minima, kad reikės iš naujo įvertinti Rumunijos pasiektą pažangą. Taigi, norėčiau padaryti išvadą, kad komisija stebi šį klausimą ir mm, jis yra tikrai susijęs su bendradarbiavimu ir tikrinimo mechanizmo įgaliojimais. Ir jeigu reikės ir vadovantis to pačiu mechanizmu bus e, vykdom daromi pakeitimai. Nematau tiesioginio ryšio su e, fondų valdymu. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad mes komisija stebėsime teisinius pokyčius, iki šiol jų nėra. Ir manau, kad reikėtų atskirti bendradarbiavimo ir patikros mechanizmą nuo nuo uh, kovos e, remiantis struktūriniais fondais, kovo, kova, kur yra skirta e, kovai su, kova, kur yra skirta korupcija. Mes stiprinome valdymo ir kontrolės mechanizmus e, per šį finansinį laikotarpį ir, kalbant apie Rumuniją, dar nebuvo paskirta, nebuvo pradėta taikyti ši patikros ir kontrolės valdymo sistema. Taigi ir mokėjimai nebuvo tikrinami. Mes palaikome Rumuniją ir e, tai darysime taip pat ir per individualias e, veiksmų programas. Viena eksantės sąlyga dėl viešųjų pirkimų e, yra numatoma, numatomos labai griežtos taisyklės Rumunijai. Rumunija dar neprisitaikė prie šio reikalavimo, bet e, norėčiau pasakyti, kad e, pažanga buvo tikrai didelė, buvo padidinti pajėgumai, sukurta nacionalinė viešųjų pirkimo agentūra. Taip pat norėčiau pasakyti, kad dvi konkrečios veiksmų programos pradės veikti. Per jas bus teikiama techninė pagalba Rumunijai tam, kad būtų galima dar labiau sustiprinti teismų ir viešųjų pirkimų pajėgumus. Taigi, bendrai tariant, apskritai apie Rumuniją kalbant, reikėtų pasakyti, kad Rumunija puikiai bendradarbiauja, bet kadangi reikalavimai yra labai dideli, dar laukia daug darbo tam, kad Rumunija galėtų e, imti naudoti valdymo ir kontrolės sistemas. Ir e, Rumunijai, e, Rumunija šiuo metu jau tikrai sustiprino viešojo pirkimo procedūrą. Na, o kalbant apie Vengriją, mes gavome pranešimą iš Olafo 2016 m. gruodžio 6 d. Tikrai jūs teisus, Olafas rengė šį pranešimą gana ilgai. Olafas pradėjo e, šį, ėmėsi šios veiklos 2012 metais, kuomet auditorumai ir regio generalinis direktoratas informavo Olafą apie Budapešto ketvirtąją metro liniją. Olafas atliko ilgai užtrukusius tyrimus. Mes suprantame, kad Olafui teko bendradarbiauti su daugeliu viešų institucijų Mm, įvairiose valstybėse narėse. Bendradarbiavo ne tik su Vengrijos institucijomis. Olafas taip pat turėjo peržiūrėti daugiau negu šimtą sutarčių. Gavę šį pranešimą, mes nedelsdami ėmėmės įprastinės procedūros Tai yra, išanalizavome pranešimą. mūsų finansinių korekcijų komitete ir nusprendėme e, perduoti šį pranešimą Vengrijos e, valdžios institucijoms tam, kad jos galėtų taip pat e, jį pakomentuoti. Taigi, prieš metų pabaigą mes pers, persutėme šį pranešimą Vengrijos institucijoms ir jie paprašė to pranešimo vengrų kalba. Taigi, bendradarbiaudami su Olafu, mes dedame visas pastangas tam, kad šis dokumentas būtų išverstas į vengrų kalbą kuo greičiau bet jūs ko gero suprantate, kad tai yra didžiulis dokumentas, techninio pobūdžio dokumentas, taigi vertimui reikės nemažai laiko. Bet tikimės, kad vėliausiai kovo mėnesį galėsime nusiųsti šį pranešimą Vengrijai ir per dviejus mėnesius jie turės, ji turės e, pateikti komentarus. Mes atsižvelgsime į komentarus, e, darydami galutinės išvadas dėl e, finansinės e, korekcijos ir sumų. Galėčiau jau dabar pabrėžti, kad ši programa kur, pagal kurią yra tiesiamas Budapešto metro, nebus sustabdyta, kol nebus priimtas galutinis sprendimas dėl finansinio koregavimo. Ir bet kokiu atveju mes turėsime remtis faktais, tik faktais ir mums įtakos nepadarys galimos pasiekmės laikotarpio pabaigoje. Nes galbūt, tarkim, ta, tos, to koregavimo nebūtų galima kompensuoti per kitas išlaidas. Taigi, mes laikysimės labai griežtos pozicijos, nuoseklios pozicijos ir uh, netoleruosime ir toliau korupcijos ir sukčiavimo. Dėkuoju. Ja, vielen Dank für die Information. Wir wissen. Dėkuoju. Dėkuoju už šios komentarus. Mes žinome, kad padėtis tikrai nėra paprasta, ypač Rumunijoje. Bet dabar žodis kolegai Ivan. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti komisijai už padėties Rumunijoje apibūdinimą. Norėčiau paminėti keletą aspektų, kurie buvo paminėti, bet norėčiau kai ką patikslinti, kad būtų visiems aišku. Bendradarbiavimo E, ataskaita dėl bendradarbiavimo mechanizmo yra labai e, palanki Rumunijai ir jinai rodo, jog yra sukurtas e, tikrinimo ir bendradarbiavimo mechanizmas ir jis rodo, jog padaryta pažanga yra negrįžtama. Didžioji dalis tos pažangos. Tačiau yra nuogastavimų tiek Rumunijoje, tiek ir kitur. Tie nuogastavimai yra visiškai realūs ir tai yra susijęs su. Reikia pasakyti, kad vienas iš tų skubių dekretų buvo susijęs su Rumunijos konstitucinio teismo sprendimu dėl baudžiamojo kodekso, nes kai kurie baudžiamojo kodekso straipsniai buvo paskelbti antikonstituciniais. Ta paskelbė konstitucinis teismas. Taigi tas skubos dekretas buvo paskelbtas po Konstitucinio teismo sprendimo ir e, suderina Rumunijos teisyną su Konstitucinio teismo sprendimu. Vyriausybė turėjo priimti tokio pobūdžio štai techninį sprendimą. Kita vertus, mes kalbame apie situaciją Rumunijos kalėjimuose. Jie dažniausiai yra mieste, kalinimo sąlygos yra baisios. Daugeliu atveju žmogaus teisų teismas e, priėmė tokias ataskaitas, kuris yra labiau palankios nuteistiesiems. Žmogaus teisų teismas daro spaudimą, kad e, įkalintų asmenų skaičius mažėtų arba kad būtų statomi nauji kalėjimai, arba kad būtų rastas dar koks nors sprendimas, kad kalinimo sąlygos atitiktų ES egzistuojančius standartus. Baiminamasi dėl to, kad tie skubos tvarka priimti potvarkiai galėtų suveikti naudai ir tų, kurie yra įkalinti už korupciją. E, tiesa yra ta, kad tie, kurie apkaltinti korupciniais nusikaltimais ir kur, apie kuriuos kalbama šiuose potvarkiuose, dabar jau yra arba kalinami, jų yra 1,6 procentai visų įkalinam, įkalintųjų Taigi susirūpinimo esama, kova su korupcija turėtų būti mūsų svarbiausias tikslas. Ne tik kalbant apie ES lėšų panaudojimą, bet apskritai, kai kalbam apie investicijas, apie viešasias lėšas e, investuojamas Rumunijoje. E, situacija šiek tiek pagerėjo ir komisija sako, kad mes turime gerą sistemą organizuoti viešiesiems pirkimams. Rumunijos vyriausybė yra pasirengusi daryti visą, kas reikalinga, nes praeitie daug e, sutarčių būdavo pasirašoma be viešųjų pirkimų procedūros. Manau, kad tai, kad tie skubos arba pirmieji potvarkiai bus aptariami viešai, Ir vakar tokia vieša diskusija buvo surenkta Teisingumo ministerijoje ir tas faktas, kad dėl abiejų projektų bus e, primas sprendimas parlamente, jie ten bus svarstomi. E, taip pat labai svarbus yra potvarkis dėl bausmės, dėl malonės suteikimo, kolektyvinio malonės suteikimo. suteikimo. Ir Šiuo atveju turime užkirsti kelią tam, kad tos valonės nesulauktų įkalinti už korupciją. Tačiau Rumunijos visuomenėje, nepamirškime, žmonės e, išėjo į gatves. Sekmadienį turime parodyti Europos komisijai, turime parodyti savo išoriniams partneriams, kad čia mes nekalbame apie politikus, kurie yra korumpuoti. Čia mes kalbame apie visai kitus dalykus. Mes kalbame apie konstitucinį teismą ir Europos žmogaus teisų teismą, kurie spaudžia vyriausybę, kad viskas būtų išaiškinta taip, kaip turėtų būti. Noriu pasakyti, kad Rumunijoje kova su korupcija visada buvo prioritetas, jokia vyriausybė nepriklausomai nuo savo politinės spalvos ne, ne, ne, ne, ne kovos mažiau su korupcija, kovos tik daugiau. Turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti Europos komisijos atstovai. Ką manote apie naują daugiametinę finansinę programą, kaip bus skirstomos lėšos ir kaip bus galima įgyvendinti tos skirtimus, kada tas eksantės aligiškumas baigsis. Ar galėtumėt mums, pavyzdžiui, nurodyti kažkokie, kažkokį orientyrą laikę, nes ta situacija tęsiasi dviejus metus, Rumunija įsisavino 0 procentų lėšų. Kai dėl naujos daugiametinės finansinės programos nemanau, kad e, Briuselis gavo sąskaitų, kurias prašytų apmokėti. Taip, kokia situacija ir ką pakomentuotumėte. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Aš taip pat įrašiau savo pavardę kalbėtojų sąrašą. Kai dėl Rumunijos norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės e, visą pasiektą pažangą. Mūsų komitetas paprašė pagalbos Rumunijai ir Vengrijai. Ir be abejo buvo siekiama užtikrinti teisinį saugumą. Kai dėl kalinčiųjų teisių problema turi būti be abejo sprendžiama. Teismas iš, konstitucinis teismas išreiškė savo kritiką, buvo pateikti 34 pakeitimai. Nesvarbu, apie kieno korupcijos atvejus kalbame, bet čia kalbam apie spragą, per kurią gali nutekėti daug ES lėšų. Mes norėtume, kad Rumunija veiktų geriau kaip valstybė, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų panaudojimas ir norime būti tikri, kad Rumunijoje e, teisinės taisyklės taikomos visiems vienodai. O ta sisteminė rizika yra nuolatinė problema kol kas. Būtų bloga žinia, jeigu būtų patvirtintas tas įstatymo projektas. E, o siūtinę situaciją tvarkyti būtina. Ponas Doč, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone generalinį direktoriau, norėčiau apibendrinti savo nuomonę trimis punktais. Pritariu tam, ką minėjo generalinis direktorius dėl Budapešto metro. Ši metro linija didelė dalimi buvo finansuojama iš ES lėšų. Džiugu, kad Olafo pranešime taip pat apie tai kalbama. Vengrijos vyriausybė sako, kad kad joks, nei vienas eurocentas nebuvo Vengrijoje išleistas neteisėtai, nes bus laikomasi nulinės tolerancijos korupcijai principą. Olafo tyrimas truko pakankamai ilgai. E, šis tyrimas jau buvo pateiktas Vengrijos vyriausybei. Vengrijos administracijos struktūros kreipėsi į prokuratūrą, prasidėjo baudžiamasis tyrimas. Vengrijos kompetentingos administracijos struktūros sako, kad šiuo atveju nėra institucijų interesų konfliktų OLAF komisijo, komisija Europos taryba ir, ir, ir, ir Vengrijos vyriausybė, tarp jų jokio interesų konflikto nėra pastebėta. OLAF ataskaitoje. Kalbant aptiksliau apie OLAF ataskaitą, reikia pasakyti dar vieną dalyką. Viešuosius pirkimus įtakoja partijų politiką. Kodėl? Todėl, kad viskas yra pakankamai paprasta. Iki 2010-ųjų turėjome socialdemokratų vyriausybę šalyje. Paskui e, Liaudės partijos vyriausybė. Olafas konstatavo nemažai problemų Iš spaudos apie tai sužinojome. Dvidešimt devynios iš trisdešimt sutarčių e, buvo sudarytos iki 2010 metų, tą padarė socialistų vyriausybė. mes daugiausia viso ko sužinome iš spaudos, todėl kreipiuosi į generalinį direktorių ir į atsakingą, už urbanizmo klausimų atsakingą di, e, generalinį direktoratą. Kasgi dabar vyks, noriu sužinoti. Kas vyks, kai buvo publikuota Olafo ataskaita. Vengriškai tos ataskaitos dar nėra. Mes e, uždavę klausimus kartais gauname skirtingus atsakymus. Vietos teikia Olafas. Ir pagal Olafo ataskaitą yra padaryta neteisėtų dalykų, yra teikiama taip pat Yra surinkta ir konfidencialios informacijos, dėl to ši ataskaita negali būti paskelbta viešai. Dėl to deputatai Vengrijos susprendė parašyti laišką Olaf, O iš ten gautas yra atsakymas, kad reikia kreiptis į Vengrijos vyriausybę. Aš norėčiau, kad šią ataskaitą būtų paskelbta viešai. Visa, nuo pradžios iki galo. Kai dėl baudžiamosios procedūros. Ir bendradarbiavimo su baudžiamojo persiekimo struktūromis. Galbūt e, ta ataskaita ir neturėtų būti skelbiama dėl baudžiamosios procedūros niuansų, bet čia noriu klausti e, generalinio sekretoriaus to, kas man yra neaišku. Labai svarbu, kad mūsų komitete elgtumės, elgtumės atsargiai, kai naudojam kai kuriuos e, žodžius, kai kurias savokas. Mes Vengrijoje neturime sisteminių problemų. Po 2010 e, buvo pasiekta neblogų rezultatų. Ketvirtoji metro linija, pavyzdžiui, buvo išplėtota. Čia Olafas rado neteisėtų dalykų ir mes norėtume sužinoti, kaip yra iš tikrųjų. Mes uh, gyvename politinėme pasaulyje. Vyriausybės keičiasi visą laiką, ateina naujos vyriausybės. Tad uh, čia buvo kalbama apie tokią problemą, jog ir buvo pasakyta, kad nuolatinė e, e, vyriausybė sprendžia tas problemas ir gal galėtume e, gauti daugiau informacijos apie tai, ko ta vyriausybė vis dėlto e, ne, nedaro, e, tai kas pasakyta Olafo reforme, e, Olafo ataskaitoje. Aš e, E, norėčiau pridurti, jog jūs e, minėjote, kad dabar e, Rumunijoje lėšų panaudojimas yra įsisavinimas 0 procentų, nes valstybei labai sunku atitikti eksantės sąlygas. Rumunija yra ne vienintelė, kuria iškyla problemų, bet jūs kalbėjote apie techninę pagalbą ir aš tikiuosi, kad ta techninė pagalba, techninė parama bus protesta Galbūt tai jūs kol kas e, negalit techninės, e, tech, techninės paramos e, sieti su uh, lėšų panaudojimu. Kolega Tela. Dėkoju naujuosiuose teisės aktuose yra numatytos nuostatos, numatančios 50 tūkstančių baudas korupcijos atvejais. Tiems asmenims, kurie jau buvo teisti už korupciją ir kuomet e, jų padaryta veikla nebuvo sankcionuota didesnėm negu 50 ir, ir kuomet e, jų e, pažeidimų suma nesudaro daugiau kaip 50 tūkstančių eurų, jie gali vėl dalyvauti politiniam gyvenime. Buvo pasakyta, jog e, buvo e, atgauta, išieškota pusantro milijardo eurų, bet taikant naujasias taisyklės yra sunkiau išieškoti pinigus. Gal, galbūt e, komisija išanalizuos šitos dalykus, galvodama apie ateitį, todėl kad pastaraisiais metais buvo konstatuota, kad e, vienas parlamento narys organizavo kampaniją prieš ponę Korvašį dėl plagiato. Stodama į Europos Sąjungą, Rumunija įsipareigojo ar regionalizuoti savo administraciją. Todėl galbūt šis aspektas turėtų palengvinti Europos lėšų paskirstimą tolesnį, ar vis dėlto tas regioninės dimensijos įtvirtinimas realiai vyksta. Šioje srityje reikia taip pat atitikti tam tikrus iš ankstinius reikalavimus. Mes turime įsitikinti, ar tikrai lėšos yra tinkamai paskirstamos, ar komisija uh, gali daryti tam tikrą spaudimą, kad padėtis e, būtų tinkama. Ponas generalinis direktorius. Dėkoju. Aš e, pradėsiu nuo konkretaus klausimo, kurį pateikė ponas e, Ivan. Dėl galimybių Rumunijai pradėti įgyvendinimą dabartinį programavimo laikotarpiu. Man atrodo, kad aš jau iš dalies atsakiau, at, reaguodamas į pono Von pasisakymą. Čia yra dvi skirtingi, du skirtingi dalykai, dvi skirtingos problemos. Viena vertus yra uh, valdysenos ir kontrolės sistemų veikimas ir šitų sistemų uh, tokių struktūrų, šios ryties struktūrų paskirimas. Rumunija iškyla sisteminių, administracinių gebėjimų problemų. Rumunams e, reikia taip pat įgyvendinti informacijos, tam tikras technologijas ir šitie IT projektai e, kol kas labai vėluoja. Aš pasakyčiau, kad e, Jeigu nebūtų šitų problemų, tai padėtis būtų pakankamai gera ir perspektyvos atrodytų pakankamai geros. Nėra galutinės datos numatytos paskirti tas e, struktūras kontrolės ir valdysenos e, srityje ir mes Rumunijai padedame, kiek tai yra įmanoma. Ir e, naujoji vyriausybė savo ruoštų taip pat, kiek tai manoma, sprendžia tas e, problemas. Rumunija turi turėti galimybę e, užtikrinti mokėjimus, bet Rumunija tuomet turi pagreitinti įgyvendinimo procesą. Nes nereikėtų laukti daugiau ir tai reikštų, kad Rumunija jau galėtų pradėti rinkinėti projektus centriniu lygmeniu. Mes matome, kad čia yra tam tikros e, pažangos jau. Antras argumentas, ir aš iš dalies jį paliečiau savo ankstiniuose komentaruose, tai yra eksantė sąlygos. Tai yra sąlygos, kurios yra numatomas įvairioms sritims ir jeigu tų sąlygų nesilaikoma, tam tikrų metų mokėjimai gali būti sustabdomi. Aišku, Rumunijos atveju, e, Rumunijos atveju Rumunija gali tos mokėjimus atlikti. Taigi, paskui gali būti atliekama, atliekama antroji patikra dėl pasižiūrinti tai, ar atitinkama ar atitinkami yra mokėjimų kriterijams. Yra pasiekta, e, jeigu yra pasiekta pažangos, tai turime tai įvertinti, jeigu yra pasiekta didelės pažangos, taip pat tai turi, turi būti įvertinta ir visa tai yra kalbant apie viešuosius pirkimus, bet tos didelės pažangos dar kol kas trūksta. Dar e, šioje srityje tebėra daug dalykų, o čia mes esame labai reiklus. Mes e, tikimės, kad tas eksantės aligiškumas bus e, tas kriterijus, e, kurį Rumunija atitiks ir jeigu viskas bus gerai, šių metų pradži... viduryje tiksliau problemos turėtų būti visos išspręstos ir mokėjimai turėtų vykti. Grįžkime prie tų dviejų potvarkių projektų. Norėčiau pakartoti štai ką. Europos komisija seka situaciją, stebi labai rimtai. Būtina, kad būtų konkrečios nuorodos paminėtos į vėliausius dokumentus, kuriuos pateikė komisija. Ir šiaip svarbu parodyti, kad pažangos procesas turi būti be trūkdžių, jis neturi būti stabdomas. Ir mes, Europos komisija, stebėsime labai rimtai šį procesą. Netrukus turėsime progą. Tuo įsitikinti, nes ponas Timermansas keisis nuomonėmis su Europos parlamentu kaip tik tuo klausimu. Pone Deutsch. Jūs, man atrodo, puikiai apibūdinote papildomai tai, ką aš sakiau, kalbėdamas apie situaciją, o dabar, man atrodo, mes visi suprantame, kad Vengrija pradėjo teisinės procedūras ir tai yra priežastis, kodėl mes dabar negalime priimti jokių e, sprendimų, tai nebūtų teisėta. E, buvo paskelbta Olafo ataskaita, mes negalime nuspręsti publikuoti šią ataskaitą. Sprendimą dėl to turi priimti Vengrijos vyriausybė, nes Vengrijos vyriausybė geriausiai žino, koks yra turinys visų nacionalinių teisinių procedūrų, ji geriausiai žino, kokią formą tas, ta ataskaita galėtų būti publikuota, be abejo, laikantis duomenų privatumo apsaugos. Taigi dabar, pavyzdžiui, gali būti rimtas sprendimas publikuoti dalį ataskaitos, bet dėl viso to turi spręsti Vengrijos vyriausybė. Na ir galiausiai, ponė Vogun, aš norėčiau pasakyti, kad stengiausi patikslinti tą skirtingą pobūdį vieną vertus tarp skirimo proceso ir kitą vertus eksante ir saligiškumo. Ar viskas buvo aišku? Ne, nesu tikras. Regisi taip. Ponui Celler norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija priemė, e, nesprendžia dėl, tiksliau, Europos komisija nesprendžia dėl teritorinės šalių narių organizacijos. Mes tik palaikome diskusiją su valstybėmis narėmis, kad būtų įgyvendintos veiksmų programos ir norime užtikrinti, kad požiūris, kurio laikomas yra pats geriausias ir padės geriausiai pasiekti rezultato. Pavyzdžiui, aplinkos saugos sektoriuje mums atrodo, kad yra būtina, jog būtų numatytas glaudus bendradarbiavimas tarp atskirų savivaldybių Rumunijoje. Jūs tą ir pats minėjote, tačiau šiandien Rumunijoje daug ne, tarp, ats, tarp atskirų savivaldybių ryšių nėra labai daug, tačiau savivaldybių lygmuo yra esminis, kad būtų galima užtikrinti e, išlaidas tinkamas, kad būtų gyvendinami vandentvarkos planai, Čia turi dirbti kartu savivaldybės ir turi jos teikti bendrus projektus ir kartu įgyvendinti, kad susidarytų tam tikra kritinė masė. Kol kas dar ne visais atvejais praeitie matėme būtent tokį bendradarbiavimą. Tačiau tai taip pat yra mūsų eksantė sąlygiškumo dalis. Mes norime, kad būtų užtikrintas reikiamas bendradarbiavimas, tačiau remiantis dabartinė administracinė sistema Rumunijoje. Tas dabar remiantis tą tvarką turi būti užtikrintas tas bendradarbiavimas tarp atskirų administracinių struktūrų ir lygmenų. Yeah. Dėkoju. Sako pirmininkė, ačiū už pateiktą informaciją, kuri yra labai svarbi. turime parodyti Europos komisiją ir valstybėms narėms, kad mes taip pat situaciją stebime. Mums iš tiesų rūpi, kad po metų laikrašiuose būtų galima perskaityti vienus ar kitus dalykus apie situaciją Vengrijoje, apie priemonės, kurių ėmėsi e, vyriausybė, teisme ir panašiai. Tai, kas vyksta vietose, yra be abejo iš tiesų svarbu. Mes tikimės, kad e, gausime visą reikiamą informaciją, o kai dėl Rumunijos, tai taip pat tikimės, kad e, situacija bus atidžiai stebima. Žinome, kad Rumunijai reikia tų lėšų, ir tikėsimės, kad problemos bus greit išspręstos, jie galės gauti tas lėšas. Ačiū, kad atvykote į posėdį ir ačiū, kad patikėt informaciją apie susiklošiusią situaciją. Mes kaip biudžeto kontrolės komitetas visada turime paprastai klausimus. Dabar baigiame posėdį ir susitiksime 15 val. tęsti darbą. Išklausysime komisaro Oettinger. Dėkui.